Hello everyone and good evening. Even though I'm, uh, it's a pleasure to see you again. Man tikrai labai malonu matyti jūs. Labai tikiuosi, kad toks mūsų neįlinis posėdis netaps eilinių posėdžių Strasbūrė, bet tiesiog taip jau išėjo dėl komisijos darbo atvarkės. Gerai, darbo atvarkė. Ar niekas neprieštaraujate? Jeigu neprieštaraujate, mes atvirtiname. Dabar uh, skubus klausimai dėl balsavimo. Neįlinis Envi komiteto posėdis veiks Strasbūrė bala, e, spalio 25 dieną ketvirtadienį. O popietinę ketvirtadienio sesiją, kuri turėjo vykti 18 spalio, neįvyks, bet rytinės posėdis įvyks kaip planuota. O darbo tvarkės projektą išplatinsime kaip visada. Taip pat jūs jau gavote mūsų delegacijos ataskaitą apie apsilankimą Prancūzijos Alpių Savojos ir Isero departamentuose, kur analizavo padėtį dėl vilkų. Misija vyko Liepos 12-13 dieną. Dabar vertimas yra užtikrintas beveik į visas kalbas, o mūsų posėdis transliuojamas internetu, norėčiau priminti. Taip pat jums pateiktos mūsų birželio 20, 21 ir birželio 28 dienų posėdžių protokolai. Jeigu nebus pakeitimų, tai tada protokolai bus tvirtinami posėdžio pabaigoje. Dabar tarp institucinės dėrybos. sąjungos civilinės saugos mechanizmas. Pirmasis trejato susitikimas įvyko rugsėjo ketvirtą dieną ir tame pirmame posėdėje buvo pasikeista nuomonėmis pačiais aktualiausiais politiniais klausimais. Nepaisant to, kad taryba ir parlamentas laikosi gana skirtingų e, pozicijų, Visgi diskusijos vyko labai konstruktyviai ir abi pusės išreiškė ryštą uh, baigti dėrybas dar Austrijos pirmininkavimo metu dėl Europos civilinės saugos fondo. Yra priimtas sprendimas toliau analizuoti techninių lygių neįspręstus klausimus, o antrasis trejato susitikimas vyks kitą pirmadienį, spalio 8 dieną ir labai tikiuosi, kad tada jau galėsiu pranešti geresnių žinių, nes tuo tarpu taryba regis užėmė gana ryštingą neigiamą poziciją parlamento nuomonės atšvilgių. Toliau. Pirmasis teisėkuros punktas, kuris įtrauktas į mūsų darbo atvarkę, tai yra programos InvestS sukūrimas. Pranešėjas Ivo Bele. Iš karto pranešėjai suteiksiu žodį, kad negaištume laiko. Ačiū, ponė pirmininkė. Invest EU, kaip jūs žinote, pakeis EFSI programą. Tačiau Invest EU tai yra kur kas platesnio pobūdžio programa. Ir šis komitetas tikrai turi ką pasakyti tiek biudžeto, tiek um, kitomis prasmėmis, bet to ekon komitetas irgi dar pateiks savo nuomonės. Ir iš karto aš noriu pasakyti, kad neabejotinai savo pranešimo projekte didžiausią dėmesį norėčiau skirti tiems klausimams, kurie priklauso Envi komiteto kompetencijai. Be to, galima pasinaudoti pagal įvairias programas įvairiomis finansinėmis priemonėmis, kurios e, vykdomos paraleliai. Ir galiu tik pasakyti, kad e, komisijos pasiūlymo priede yra akivaizdu, tai pavyzdžiui, kapitalo finansavimo priemonė. Ir a, energijos veiksmingo naudojimo privataus sektoriaus finansuojamos priemonės, kosmiai projektai. Visa tai e, yra skirtingos priemonės, kurios vykdomos lygiai grečiai. Ir svarbiausias dalykas dabar, ko siekiama, tai e, visas tas skirtingas priemonas e, įtraukti į vieną aiškę programą, kas būtų gerai. Ir tai yra pakankamai gera, toli siekianti programos reforma. Be to, InvestEU fondas veiks remiantis e, projektų garantijomis. Yra keturios politinės e, galimybės pasinaudoti. Pirmiausia, tai yra tvarumų užtikrinti, konkurencingumui 11 milijonų skaitmeninimui, mažoms ir vidutinėms įmonėms 11 milijardų ir galiausiai socialinės investicijos ir įgūdžiai 4 milijardai pagal tą programą numatytą skirti. Kaip aš jau sakiau, EFSI atveju, kas yra svarbu, garantijų fondą tvarkė EIP, tačiau Invest EU atveju numatyta, kad bus be kita ko bendradarbiaujama ir su kitais regionų lygių veikiančiais bankais. Tai yra pagrindinis pasikeitimas. Ir kaip jau pačioje pradžioje buvo sakyta, mes labai sąmoningai didžiausią dėmesį skiriame tam tikriems mūsų kompetencijoje esantiems klausimams, o fondo valdymo reikalus paliksime biudžeto ir ikon komitetui. Bet aišku, parlamentas turi dalyvauti pačiame programos tvarkymo procese. Todėl koks e, fondo valdymo modelis bebūtų pasirinktas, parlamentas vis tiek tame valdyme turi dalyvauti. Nenoriu per ilgai kalbėti, bet noriu atkreipti jūsų dėmesį į tris mums aktualius klausimus. Tai yra tvarumas. Tai yra pagrindinis elementas, kurio pasižymės e, fondas. Toliau klimato kaita ir mažai CO2 į aplinką išker, išskiriančios technologijos. Dabar kaip bus atrenkami projektai. Mes džiaugiamės komisijos pasiūlymų daugiau dėmesio skirti tvarumui, bet taip pat mes norėtume, kad komisija patvirtintų ir konkrečius tvarumo reikalavimus visoms fondo, politi fondo apriepiamoms politikos sritims. Uh, Europos e, komisija atskirai kreipia dėmesį į e, tvarumą, bet mes norėtume, kad būtų nustatyti minimalūs tvarumo reikala, reikalavimai, nepriklausomai nuo tos politinės ryties, kurioje bus vykdomas vienas ar kitas projektas. Man atrodo, tai yra gyvybiškai svarbu pažymėta mūsų rengiamame pranešime. Europos komisiją noriu iš karto, ponia pirmininkė, paminėti, kad e, numatė savo pasiūlymę ir išimti mažesniems projektams, kurie bus apibriežti, nustatyti deleguotojų teisės aktų pagalba. Ir tikrai ta išimtis yra gera. Taigi, tiek apie tvarumą. Antras svarbus elementas yra e, klimato kaitos elementų įtraukimas. Ir nėra tai kažkas absoliučiai naujo, bet būtų gerai, kad visa tai dėrėtų su parlamento praėjusi gegužę priimta rezoliucija dėl daugiametės finansinės programos, nes parlamentas jau tada sakė, kad reikėtų daugiau numatyti lėšų kovai su klimato kaitos padariniais ir kad apskritai bendra suma, kuri turėtų būti skirta, turėtų sudaryti 35 procentus. Dar noriu pasakyti, kad reikia numatyti ir atsekamumo principus bei procedūrą, kad būtų visiškai aišku, nes neramina tai, kad pagal dabartinę daugiametę metą finansavimo programą. Nebuvo pasiektas net ir 20 procentų finansavimo lygis. Tai e, savo ataskaitoje, Liepos mėnesio ataskaitoje paminėjo ir audito rūmai. Kitaip sakant, nėra tinkamai įsisavinamos lėšos. Todėl mes manytume, kad reikia e, keisti procentą, reikia jį dar kelti ir turėtų jis būti nustatytas ties 35 procentais. Dar noriu pasakyti, kad aš pateikiau iš savo pusės pakeitimo pasiūlymą dėl patikimo atsekamumo, nes mes norėtume, kad būtų visiškai patikimas atsekamumo modelis, taikytinas klimato kaitos elementams ir tiems aplinkosaugos tikslams, kurie labai arti mums prie širdies. Taigi, tvarumas, klimato kaitos įtraukimas yra du svarbus elementai, bet dar noriu kitą elementą paminėti. Investicijos į veiksmingą energijos panaudojimą. Aišku, ši tema labai aktuali, bet e, nemažai e, iššūkių kyla kitoje srityje, tai yra mažai CO2 taršių technologijų gamyba. Todėl norėtume, kad būtų daugiau dėmesio ir didesnis finansavimas skiriamas iš ES fondų būtent šiai sryčiai. Ypač reikėtų atkreipti dėmesį į tuos projektus, kurie susiję su didesniu rizikos laipsniu. Mes siūlome daugiau investuoti į mažai CO2 iš, išmetamų technologijų pramoninius projektus, kurie aktualūs pramonės sektoriom. Todėl norėtume, kad komisija apibrieštų bendro intereso pramoninius projektus ir suteiktų atitinkamai geresnės galimybės pasinaudoti tokių projektų finansavimu iš ES fondų. Nenorime skubinti, nes norėtume, kad komisija elgtųsi apdairiai ir išmintingai. Ypač, kai kalbame apie tą slengsti ir uh, finansavimo tinkamumo kriterijus. Turėtume pažangos siekti laipsniškai, pamažu, nes jeigu labai aukštai kartelę užkelsime paties proceso pradžioje, tai tada ko gero kyla rizika, kad kai kurie projektai nebus finansuojami ir atsidurs sąrašo pabaigoje. Nes jeigu norime pasiekti lūžio šioje srityje, tai negalime tikėtis, kad jį pavyks pasiekti per naktį ar kelis mėnesius. Reikia galvoti apie vidutinės trukmės perspektyvą. Taigi tokios būtų pagrindinės pastabos dėl mūsų e, teikiamų pakeitimų Aišku, komisija gali pritarti, gali nepritarti, bet mes labai norėtume užsitikrinti, kad jūs um, paremtumėte tuos elementus, kuriuos išvardėjau, tai yra tvarumas, klimato kaitos įtraukimas ir e, tinkamumas, nes tokie inovatyvūs e, projektai labai svarbus. Ir taip pat norėtume, kad būtų daugiau paramos e, skiriama ir tiems investiciniams projektams, kurie susiję su didesne rizika ir kurie naudos atneš tik tai vidutiniai trukmiai, bet ne anksčiau. Ačiū. Toliau šešėliniai pranešėjai. Pirmiausia, ponas Gramatikakis. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ήθελα να επενέσω. Kolegos, aš noriu pagirti poną Belit, parengus tokį pranešimą. Jis labai aiškiai pasakė, kad pateikus jų numatytus pakeitimus visas darbas palengvės. Svarbiausia, kad jis kaip atėjėjas, kaip pranešėjas, atsiprašau, susijėjo InvestEU su ES Paryžiaus susitarime prisimtais įsipareigojimas. Konkrečiau kalbant, tam, kad pasiektume 30 procentų klimato išlaidų e, bendrame Europos biudžete, mes turime išsikelti žymiai labiau, dras, žymiai drąsesnius tikslus negu Europos komisija, kuri kalba apie investicijų planavimą. 50 procentų nepakanka tik tai tvariai infrastruktūrai palaikyti, nes tai yra viena iš keturių InvestEU sektorių. Todėl pranešėjas visai pagristai e, pasiūlo, kad e, klimato e, išlaidų tikslai turi apimti visus keturis ramščius, visus investicijų ramščius. Mes kalbame apie tvarę infrastruktūrą, mokslinius tyrimus, naujovių kūrimą, mažas vidutinės įmonės ir socialinės investicijas. Tai yra labai svarbus pirmasis žingsnis, gerbiama pirmininkė. Man atrodo, kad reiktų investuoti šiuos ramščius atsargiau ir turėtumėm uh, aiškiau įvardinti kai kuriuos mūsų norimus įgyventi tikslus. Pavyzdžiui, mokslinio tyrimų ir inovacijų srityje galėtumėm įgyvendinti novatoriškų projektų, kurie leistų uh, naujos kartos atsinaujinančių energijos šaltinių ir baterijų patekimą į rinką. Reikia sukurti nepriklausomas sistemas, kad tos programos galėtų pasiekti 100 procentų. Tokios programos leistų idealiai idealizuoti, tie, panaudoti e, investicijas e, izoliuotiems regionams, ypač saloms. Tuos regionus turėtume labai atidžiai išnagrinėti. Mažoms ir vidutinėms įmonėms investuokime į jas yra labai svarbus planas, nes Europos Sąjungoje dabar veikianti bankininkysės sistema yra toli gražu netobula. Valstybėse, kuriuose bankininkysės išgyvena kri, e, sistema išgyvena krizę, MVI susiduria su rimtomis finansavimo problemomis ir jauni mokslininkai negali steigti verslo e, prieinamomis sąlygomis. Taigi, rinka yra iškraipama ir mes tikimės, kad galėsime e, tokias E, investicijas kompensuoti iš InvestEU plano. Turime daugiau galvoti apie mažesnius regionus, regionus, kurie dabar uh, įeina į ekonomikas, kurios e, labai daug anglės naudoja. Mes turėtume bendrai išsikelti tikslą kovoti už su klimato kaita. Tai yra labai svarbus mūšis. Ir žmonės, kurie socialiai ir ekonomiškai e, yra neįtraukti, turėtų būti įtraukti. Toliau ponas Federlė, ačiū ponė pirmininkė. Aš irgi norėjau pagirti Ivo Belėt už atliktą darbą. Galiu pasakyti, kad mano pradinės pastabos iš esmės atitinka Europos komisijos tendenciją, pasiūlytą poziciją. Ponas Belet pasiūlė minčių, dėl kurių pasiūlymai tik sustiprės. Aš ypač džiaugiuosi matydamas, kad e, dar drąsesni tikslai išsikelti klimato investicijoms. Aš norėčiau, kad tai dar labiau sustiprėtų, galvojant apie e, schemos skirtingas dalis e, visomis kryptimis turi būti skiriamas investicijos, taip pat mes turime galvoti apie tai, kad e, tie pinigai e, yra iš klimato investicijų, todėl nereikia visų politinių norų iš visų partijų investuoti. Tai turi būti labai griežta investavimo priemonė ir e, taip turėtume prisidėti prie kovos su klimato kaita. Taip pat matau didelės daug naudos iš tų priemonių suderinimo. Galbūt dėl to sumažės biurokratijos mastas ir investuotojai galės iš tiesų e, lengviau gauti lėšų. Aš e, manau, kad e, už tai neturėtumėm kaltinti tik tai bankų. Kaip ir ponas Belit sakė, man atrodo, kad yra labai svarbu, kad e, įmokų klimato kaip tos tikslų įgyvendinimą e, lygis turėtų būti skaičiuojamas pagal tarptautinius standartus. Mes matome, kad mūsų politika yra nukreipta teisinga kryptimi ir kad mes galėtume viską gerai įgyvendinti, turime laikytis, e, turime pritaikyti priemonės investicijoms suvaldyti ir pažiūrėti, kokios naudos jos realiai atneša. Vienas dalykas, kuris man kelia šiokį tokį susirūpinimą ir aš norėčiau skirti šį klausimą Europos komisijai. Kodėl Europos komisija pateikė tokią poziciją? EFSI fondas buvo skirtas Europos investicijų banko kompetencijai. Tai buvo labai aiškus signalas, kad bus palaikomas ryšys tarp verslo ir investicijų. Dabar Europos komisija EFSI perėmė į savo rankas. Turbūt Europos komisija turi pagrindo taip elgtis, bet aš norėčiau tiesiai šviesiai paklausti, kodėl nuspręsta pakeisti valdžią kol aš pakeisiu savo įsitikinimus, e, iki šiol manau, kad EFSI turėtų priklausyti Europos investicijų bankui. Na ir mūsų pateiktieji pakeitimai e, bus Envi komiteto vardu, nes jie eina į Envi kompetenciją. E, mes apie elektroninę valdyseną taip pat norėtume šitą pateikti labai daug pagundų ir apie išliksime Envi kompetencijos ribose. Tikiuosi, kad per artimiausias dėrybas įvyks gana plačios diskusijos su Europos komisija. Ačiū. Ačiū. Pane Višnevska. Ačiū, ponė pirmininkė. Kolegos. Inwestycji w krajach Unii Europejskiej paskatys investicijas į valstybės nares. Mūsų turimi ištekliai galbūt nėra milžiniški, bet greičiausiai reikės papildomų investicijų. Kalbam apie 170 milijonų eurų. Jau tai būtų milžiniškas pasiekimas. Mes, aišku, turim sutelkti dėmesį tai, į tai, kas mums aktualu. Ir čia svarbiausia yra klimato kaitos klausimai. Europos komisija siūlo, kad net 50 procentų resursų būtų skirti subalansuotas tvarios infrastruktūros užtikrinimui, kad galėtume pasiekti klimato politikos tikslų. Tai yra labai aukštas slengstis, jeigu tai galima pasakyti. Man e, atrodo, kad e, dėl to iškils labai daug klaustukų. Viskas priklausys nuo to, kaip tikslus suformuluosime. Jeigu tikslus susiaurinsime, Tai visų pirma, tai reikš, kad kai kurie fondai nebus panaudoti. Kitas dalykas, galbūt tie pinigai nebus vienodai paskirstyti ES. Mes visi dabar žinome, kad kai kurios valstybės narės yra pažangesnės už kitas e, energijos pokyčių po, klaus, e, požiūrių. Todėl aš norėčiau pasiūlyti, kad šį klausimą plačiau vertintume. Be abejo, emisijas turime mažinti, be abejo, turime prisitaikyti prie klimatos kaitos politikos, tačiau turime taip pat galvoti, kaip įtraukti kai kuriuos socialinius kaštus susijusius su ekonomikos pertvarkymu. Aš nežinau, ar girdėjote apie bendrą mokslinio tyrimų centro ataskaitą, kuri buvo paskelbta prieš kelis mėnesius, kurioje buvo kalbama apie kalnakasybos regionus ES. Šioje ataskaitoje yra sakoma, kad labai ambicinga klimato politika gali reikšti, kad regionai, kurių ekonomika tradiciškai e, išsilaikė iš anglies, praras konkurencingumą ir e, dinks labai daug darbo vietų. Todėl mes turime į tuos regionus investuoti, turime juos remti. Tai yra labai svarbu. Man atrodo, InvestEU turėtų būti pagrindinė tokių regionų, būtent tokių regionų paramos platforma. Apie juos yra labai daug pasakyta, bet nedaug kas yra padaryta. Ponas Belė teisingai pastebėjo, fondo valdymo struktūra turėtų išlikti Europos investicijų banke, e, ekon ir biudžeto struktūroje, tačiau Yra dalykų, kurie ir netiesiogiai iškyla ir juos privalome tarti. Europos komisijos projekte nėra kalbama apie Europos investicijų bankų kaip, ka, kaip e, pagrindinė institucija, institucija lyderė. Man atrodo, kad EIB turėtų būti pagrindinė išteklių skirsimo institucija. Dėl trijų priežasčių. Pirmiausia, tai yra labai patyręs bankas. Kitas dalykas, Jis e, privalo įgyvendinti ES politiką. Ir trečias dalykas, kuris man yra labai svarbus, jis veikia visose ES valstybėse narėse. Man šiek tiek neramu, kad e, pinigai, kuriuos dabar turime, nebus paskirstyti sąžiningai. Juos reikės paskirstyti sąžiningai, atsižvelgiant į regionų poreikius. Ir todėl, mano nuomonė, EIB turėtų būti pagrindinė fondų skirstanti institucija. EIB turi išsikėlusi labai ambicingą klimato politiką. Todėl mes neturėtume jokių problemų uh, sieti su to vaidmens pasilikimu AIB. E Ponas Eichhau. Uh, Ačiū labai trumpai kalbėsiu. Pirmiausia, noriu padėkoti Nilsas manęs paprašė netrumpai kalbėti, taigi e, viską išsakysiu, prireiks tik dviejų puslapių, tačiau iš tiesų kalbėsiu trumpai. Dėkoju pranešėjui Įvui Belėtui už tai, kad e, pateikė pirminį pasiūlymą sustiprinančių nuostatų. Iš tiesų, jeigu vertintume dabar tas e, tas keturis, e, keturias rytis, kurias mes identifikavome, e, nagrinėdami InvestEU pasiūlymą, komisija iš tiesų siūlo tik tai vieną sritį <clears throat> ir aš manau, e, kad tai yra žingsnis atgal, esu nustebęs tokių komisijos elgesių, tai netitinka tos komisijos pozicijos, kuri darybose dėl strateginių investicijų fondo buvo pristatoma, o mes e, pritarėme pranešėjo pozicijai dėl visų keturių investavimo sričių. Taip pat pritarėme teiginiui, kad investicijų skatinimas neturėtų prieštarauti mūsų siekiui kovoti su klimato kaita ir mes turime pirmiausia skatinti tokias investicijas, kuriomis būtų veiksmingiau kovojama su klimato kaita ir aš manau, kad mes teiksime pasiūlymus dėl kelių pakeitimų, kuriais bus siekima šiek tiek daugiau nei siūlo pranešėjas, tačiau jau dabar bet kokiu atveju pritarėme pranešėjo siekiui atitinkamą linkmę pakeisti pirminį komisijos pasiūlymą. Žinoma, jūs turbūt nenusteptumėte, jeigu mes elgtumės kitaip. Aš žinau, kad pranešėjas siekia apsiriboti vien tik tai e, mūsų komiteto įgaliojimu sritimi, tačiau manau, kad reikia atkreipti e, dėmesį taip pat ir būtinybę, skatinant investicijas e, nuo viešojo sektoriaus investicijų perėti prie viešojo ir privataus sektoriaus partnerysčių. Čia mes išvelgėme kelias problemas. E, pirmiausiai, manome, kad neteisinga yra laikytis tokio požiūrio, kai visą riziką prisima viešasis sektorius arba vyriausybės ir nuostolius padengia, o jeigu e, pelnas yra uždirbamas iš to bendro projekto, jis susižeria privatus sektorius. Manau, kad šį klausimą dar reikės spręsti ir e, svarstyti. Kalbant apie, pavyzdžiui, investicijos, e, investicijų į infrastruktūros projektus svarbą Įsivaizduokime, kad tikrai e, bus tokių projektų, kurie, kurie nebus patrauklus privatiems partneriams, e, nes neleis uždirbti pelno ir būtent į tuos aspektus mes atkreipsime dėmesį savo pakeitimuose, o šiaip pritarėme pasirinkti pranešėjo bendrai pozicijai, tik tai stengsime ją dar labiau sustiprinti. Čia buvo trumpa mano pasisakymo versija. Labai vertiname jūsų kalbos trumpumą, ponė Aigautai, ponė Pirik. Prieš dvi savaitės Niderlanduose užimtumo komitete Helderlando provincijoje bandėme suderinti kairių ir dešiniųjų pozicijas, tačiau iš tiesų jau e, nemažai projektų yra įgyvendinama, dalyvaujant taip pat ir privačiam sektoriui klausimas, tačiau kaip pritraukti e, finansavimo lėšas, jų yra e, komisijoje, komisijos narys Katainės apie tai kalbėtų, šių klausimas, kaip yra e, įmanoma pasinaudoti tomis finansinėmis lėšomis ir priemonėmis. Manau, kad čia pateikiamas pasiūlymas yra priimtas, tačiau labai svarbu, kad e, kuo greičiau būtų pereita nuo žodžių prie darbų, nereiktų ilgai diskutuoti, ką jau darome nemažai laiko. Dar vienas klausimas, kuris man svarbus, yra visuomenės sveikata. Pavyzdžiui, iki 20 metų Niderlandus yra nuspręsta atsikratyti visų asbestinių stogų dangų. Praėjusiais metais Vokietijoje 15 tūkstančių žmonių mirė dėl asbesto poveikio. Taigi, aš manau, kad, pavyzdžiui, viena iš iniciatyvų galėtų būti pakeisti asbesto stogus. Uh, E, stogais, kurios, e, kurie būtų gaminami iš saulės kolektorių. Tokiu būdu mes skatintume ekonomiką ir spręstume visuomenės veikatos problemas. Ačiū. Panai Laininui žodis. Aš e, taip pat galiu pagirti Ivo Belito pastangas rašant šį pranešimą. Jis jame paminėjo svarbiausius aspektus, kalbant apie tvarumo vertinimą, jeigu jo rezultatai bus neigiami Ir e, jeigu iš programos bus pašalinti tam tikri projektai, tai aš manau, kad tokia direktyva tikrai būtų pakankamai švelni ir e, neprivaloma. E, taip pat norėčiau šiame kontekste paminėti įvairias technologijas, kurios yra pasitelkiamas siekiant e, plieno chemijos pramonėje apskritai e, vengti taršos ir e, anglės dioksido išmetimo į aplinką. Na, o vertinant senasias programas, e, jos dažnai buvo kritikuojamos dėl tam tikro <clears throat> senų programų testinumo ir naujų programų neįtraukimo. Taigi noriu paklausti, ar komisija šiame naujame etape daugiau dėmesio atkreips į naujas e, programas ir joms numatys finansavimą. Ar dar kas nors norėtų dalyvauti diskusijoje, jeigu ne, tai tuomet komisijos narė ponė Gioger suteikiamas žodis. Ačiū pirmininkė. Komisija didžiulį dėmesį e, skiria šio komiteto rengiamai nuomonė dėl Invest EU programos E, manau, kad bendrais brožės vertinti diskusijos dėl daugiametės finansinės programos aš nesijimčiau. Tai reikėtų daryti kitame kontekste, kitų laikų, kalbant apie, pavyzdžiui, tvarios infrastruktūros projektus, apie kuriuos kalba e, pranešėjas. Komisija mano, kad 35 procentais didinant investicijas e, tikrai kiltų nemažai problemų, nes tuomet nebeliktų lėšų kitoms trims e, investicijų sritims, tai ypač smulkiam verslui. Kalbant apie metodologiją, kuri buvo paminėta, sekamumą, e, metodologiją, komisija įsteigs atitinkamą darbo grupę ir e, pradės per artimiausius mėnesius diskusijas su projektus įgyvenančiais partneriais bus parinkta tinkama metodika, kuri bus grindžiama Europos investicijų banko ir kitais tarptautiniais standartais. E, kalbant apie šios metodologijos prigimti, pobūdį mes, e, žinoma, atsižvelgsime į komiteto pagėdavimą e, parengti deleguotojų teisės aktą. Sprendžiant šį klausimą, kalbant apie valstybių narių vyriausybių vaidmenį investivų programoje ir e, palyginimas su strateginių investicijų e, fondu. Strateginių investicijų fondas nebuvo pavaldus investicijų bankui, o dabar komisija e, nusprendė įtraukti taip pat ir kitus partnerius, rekonstrukcijos plėtros banką, Europos tarybos ekspertus, taip pat kitus komercinius bankus, regioninius bankus, siekiant išlyginti tos skirtumus tarp atskirų regionų ir mes norime, kad investijų programa dar labiau apriektų regionų ir vietos lygmenį labiau nei savo laiku strateginių investicijų fondo programa e, ir ne vien tik investicijų banką pasitelkiant, žinoma, Komisija e, stengsis atlikti tą tarpininko vaidmenį, bendraujant su projektus įgyvenančiais partneriais. Ir tai yra e, pagrindiniai skirmieji šio investicijų modelio brožai. Pana Beletui žodis. Apibendrinti diskusijas. Ačiū pirmininkai, ačiū kolegams už išsakytas mintis. Apibendrinant, reikia pasakyti, kad tvarumo vertinimas <clears throat> turi būti atliekamas nuolat e, ir e, visose investicijų sritise. Pas Federlė kalbėjo apie tai, e, kad biurokratijos mažinimas yra vienas svarbiausių skiriamųjų bruožų naujosios priemonės, teikiant paraiškas gauti finansinę investicinę paramą, tai yra viena iš didžiausių naujovių svarbiausių pokyčių, vienas svarbiausių pokyčių, su to sutinkame, pat e, valstybių narių vyriausybės ir investicijų bankas e, dalyvaujantis projekto atrankoje ir finansavimo e, komisija pagrindė savo poziciją, tačiau manau, kad dar dėl to turėsime diskutuoti ir galbūt tikiuosi, kad susitarsime dėl bendrų pakeitimų. Kalbant apie InvestEU administravimą, valdymą, kolega Gramatikakis ir ponė Višnievska išreiškė susirūpinimą dėl socialinio ligmens. Žinoma, mums šis rytis taip pat yra labai svarbi ir tai nėra e, didžiausia e, šios programos e, sritis, tačiau bet kokiu atveju reikės iškoti bendrų sąlyčio taškų, siekiant labiau pabrėžti e, socialinio ligmens svarbą. Ponas Lainin kalbėjo apie tvarumo patikrinimą ir uždavė klausimą, iškėlė klausimą dėl e, šių kriterijų <clears throat> tvirtumo. Taip, tie kriterijai iš tiesų turi būti pakankamai rimti ir e, tvirti jų būtina laikytis, siekiant e, užsitikrinti atitinkamą projektų finansavimą. Tikrai e, turime susitart su kitomis frakcijomis dėl e, būtinybės griežtai laikytis nustatytų kriterijų. Pone Šrair kalbėjo apie visuomenės sveikatą ir minėjo asbestą. Manau, kad tai galėtų būti vienas iš sėkmingų e, projektų antrajai e, investiciniai sryčiai, nekantri laukiu konkrečių ponės išra ir pakeitimų pasiūlymų ir dėkoju už likščiolinį ir būsimą bendrabiavimą. Ačiū. Visiems pakeitimų teikimo terminas baigėsi spalio 9 dieną, 11 dieną e, aplinkos komitete. Balsuosime spalio 12 dieną. Dabar galime pradėti balsavimus. Tikiuosi, esate parengę savo balsavimo korteles. So the first vote is Kągi, tuoj pradėsim balsuoti. Okay, ready, so. Kągi, pirmiausia, balsuosime dėl direktyvos, kuria keičiama sena direktyva dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikių darbe. Pirmiausia, balsuosime dėl ketvirto ir septinto kompromisų. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Dabar dėl kiekvieno pakeitimo. 25 ir 10 pakeitimai, dėl jų kartu, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 28 ir 11 už, prieš, susilaikė atmesta. 12 kas už, prieš, susilaikė atmesta. 26 už, prieš, susilaikė, atmesta 27 už, prieš, susilaikė, atmesta. Pirmas už, prieš, susilaikė, atmesta. Du už, prieš, susilaikė, atmesta. Kompromisinis pirmas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Trečias už, prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtas už, prieš, susilaikė, atmesta. Antras kompromisinis kas už. Prieš susilaikę atmesta. Penktas pakeitimas kas už. Prieš susilaikę atmesta. Šeštas už. Prieš susilaikę atmesta. Tai aš labai atsiprašau, ko jūs norite, klausė pirmininkė. Pasinaudokite mikrofonu, nes kitaip negirdėsiu. Antras kompromisinis pakeitimas. Norite pasitikslinti, ne? Bet jūs žinote, kad EPP ir socialdemokratai balsavo prieš. Gerai, pasitikslinkime dėl antrojo kompromisinio varianto. Balsuojam. Balsuoti baigiam. Atmesta. Trečias kompromisas už, prieš, susilaikė atmesta, septintas už, prieš susilaikė atmesta, aštuntas už, prieš susilaikė atmesta, devintas už, ne, tryliktas už, prieš susilaikė atmesta, keturioliktas už, prieš susilaikė atmesta, penkioliktas už, ne, jį atsijėmė, atsiprašo pirmininkė, penktas kompromisinis. Jis atskrenta, 19 pakeitimas už prieš susilaikę atmesta, 20 už prieš susilaikę atmesta, 6 kompromisinis už prieš susilaikę atmesta, 21 už prieš susilaikę atmesta, 24 už prieš susilaikę atmesta. Dabar balsuojame dėl viso pranešimo. Yeah. And is closed. Balsuoti baigiame. Atmesta. Ačiū, pa pirmininkė. Manau, kad e, mes čia dalyvaujame tam tikrame demokratijos cirke. Noriu padėkoti tiems, e, kurie čia pritarė e, dokumento tekstui, kur iš tiesų parengė e, komisija. Ir prie jo yra tik tai prirašyta ENF autoriaus, ENF frakcijos nario autoriaus pavardė. Jau trečiai kartą šis pranešimas yra svarstamas. E, Tokiu būdu užimtumo komitete paprasčiausiai negalės būti svarstama e, aplinkos komiteto nuomonė. Noriu pasakyti, kad per 60 metų daugiau nei 6 milijonai žmonių mirė nuo vėžio dėl dabartinės E, situacijas ir e, kai kurie paprasčiausiai po šiandien dar nesugeba to pamatyti ir mano, kad kai kurios mirtis e, yra mažiau vertos arba mažiau svarbios. O dabar dėl rezoliucijos. Kanapių naudojimas gydimo tikslais. Pirmas kompromisas už prieš patvirtinta, 36 už prieš susilaikę atmesta, 43 už prieš, sus, prieš susilaikę atmestą. Antras kompromisas už prieš susilaikę patvirtintą. Trečias kompromisas už prieš susilaikę patvirtintą. 51 už prieš susilaikę atmestą. 50 už prieš atmestą. 52 kas už prieš susilaikė atmesta, 503 už, prieš patvirtinta, ketvirtas kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta, 57 už, prieš susilaikė atmesta, 58 už, prieš susilaikė atmesta, 59 už, prieš susilaikė patvirtinta, 60 už, prieš susilaikė patvirtinta, penktas kompromisas už, prieš susilaikę patvirtinta. Šeštas kompromisas už prieš susilaikę pasitikslinkime. Balsuojame. Kaip balsuoja PP? E Ar balsuojate? Klausė pirmininkė. Gerai. Balsuoti baigime. Patvirtintas. Toliau. 68 už, prieš susilaikę patvirtinta, 69 už, prieš susilaikę patvirtinta, 7 už, prieš susilaikę. Balsitikslinkime. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 74 už prieš susilaikė patvirtinta, 75 už, prieš susilaikė patvirtinta, 76 už, prieš susilaikė pasitikslinkime dėl 76. Basuoti baigiame. Atmesta. Aštuntas kompromisas už prieš susilaikę. Pasitikslinkim. Balsuojam. Balsuoti baigiam. Patvirtinta. 83 už prieš susilaikę pasitikslinkime. Balsuojame. Balsuoti baigiam. Patvirtinta. 84 už prieš susilaikę atmesta už. Dėl 64 norit pasitikslinti, prašom, balsuokime. Balsuoti baigiame. Atmesta. Pirmas už, prieš, susitikė patvirtinta, antras už, prieš, patvirtinta, trečias už, prieš, susilaikė, patvirtinta, ketvirtas už, prieš, susilaikė, patvirtinta Pasitikslinkime. Balsuojam. Balsuoti baigiam. Atmesta. Devintas kompromisas už prieš susilaikę patvirtinta. Penktas už dešimtas tai yra už prieš susilaikę. Pasitikslinkime. Balsuoti baigiame. Patvirtintas. Toliau. 13 pakeitimas už prieš atmestas. 14 už prieš pasitikslinkime. Balsuoti baigiame. Atmesta. 11 kompromisas už, prieš susilaikę patvirtinta, 18 už, prieš susilaikę patvirtinta, 12 už, prieš susilaikę patvirtinta, 13 kompromisas už, prieš patvirtinta, 27 už, prieš susilaikę atmesta, 28 už, prieš susilaikę atmesta, 14 kompromisas už prieš susilaikę patvirtinta, 31 už prieš sus, atmestas, 15 kompromisas už prieš susilaikę patvirtinta, 35 už prieš susilaikę patvirtinta. Dabar galutinis balsavimas, balsuojame elektroniniu būdu, prašom pradėti. And it is closed. Balsuoti baigiama. Patvirtinta. Labai ačiū, sako pirmininkė. Pone Linsai, na dabar 14 biologinės įvairovės konvencijos šalių konferencijos susitikimas. Mes turime pranešimą ir šią temą. 12 pakeitimas už, prieš, susilaikę atmestą. 13 už, prieš susilaikė patvirtinta, 14 už, prieš susilaikė atmesta, 15 už, prieš susilaikė atmesta, 16 už, prieš susilaikė atmesta, 17 už, prieš susilaikė patvirtinta, 18 už, prieš susilaikė patvirtinta, 19 už prieš susilaikę atmestą, 20 už prieš susilaikę atmestą, 21 už prieš susilaikę patvirtinta, 23 už prieš susilaikę atmestą, 22 už prieš susilaikę atmestą, 24 už prieš patvirtinta, 25 už, prieš susilaikę patvirtinta, 26 už, prieš susilaikę atmesta, 27 už, prieš susilaikę patvirtinta, 28 už, prieš atmesta, 29 dvi dalis, pirma dalis už, prieš susilaikę pasitikslinkime dėl 29. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 29 antra dalis už, prieš, susilaikė patvirtinta. 30 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 31 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 302 už, prieš, susilaikė atmesta. 303 už, prieš, susilaikė patvirtinta. Pasitikslinkime dėl 34. Prašom. Patvirtinta. 35 už prieš patvirtinta, 36 už prieš atmesta, 37 už prieš patvirtinta, 38 už prieš susilaikė patvirtinta, 39 už, prieš susilaikė atmesta, 40 už, prieš susilaikė atmesta, 41 už, prieš susilaikė patvirtinta, 43 už, prieš susilaikė patvirtinta, 43 atmestas, 44 už, prieš susilaikė atmesta, 45 už prieš atmesta, 46 už prieš atmesta, 47 už prieš susilaikę patvirtinta, 49 už prieš susilaikę. Pasitiksinkime dėl 49. Atmesta. 48 už, prieš susilaikę, patvirtintas 51. 51 <laughs> už, prieš susilaikę atmesta, 50 už, prieš susilaikęs patvirtinta, 52 už, prieš susilaikė atmesta 503 už, prieš susilaikė atmesta 504 už, prieš susilaikė atmesta 505 už, prieš susilaikė patvirtinta 506 už, prieš patvirtinta 507 už, prieš susilaikė patvirtinta antras už, prieš susilaikė pasitikslinkime, balsuokime. Balsuoti baigiame. Patvirtintas. Trečias pakeitimas už prieš susilaikę patvirtinta, ketvirtas už prieš susilaikę atmesta, penktas už prieš susilaikę atmesta, šeštas už prieš susilaikę patvirtinta, septintas už prieš susilaikę patvirtinta. Toliau aštuntas už prieš susilaikę atmesta, devintas už prieš susilaikę patvirtinta, dešimtas už, prieš susilaikę atmesta, vienuoliktas už, prieš susilaikę patvirtinta ir balsuojame dabar dėl viso pranešimo, prašom. Balsuoti baigiame. O, kągi, tik vienas susilaikė, puikus rezultatas. Sveikinu pranešėją. Labai jums ačiū. Na kągi, balsuoti baigiame. Jeigu Jeigu einate į plenarinį posėdį, prašom tai padaryti tyliai, nes dar darbo tvarkė yra vienas klausimas, tai yra es vykdomo rizikos vertinimo maisto graidinės skaidrumo ir tvarumo pakeitimų vertinimas. Aš iš karto suteiksiu pranešėjai žodį, kai tik salėje nutils triukšmas, sako pirmininkė. Labai visų prašau laikyti salėje tylos, prašo pirmininkė. Pone Somer, prašom, jums žodis. Ačiū, ponė pirmininkė, dabar išgirdau, ką norėjote pasakyti. Pagaliau šiandien norėjome surenkti diskusiją dėl pakeitimų, dėl e, maisto produktų pagrindų direktyvos. Buvau nustebusi, matydama, kad nepaisant pakankamai trumpų terminų e, pateikti 539 pakeitimai. Šiandien susidomėjimas šią temą taip pat yra didžiulis, apgalestauju dėl to, kad iki e, šios dienos e, pietų tik tai Excelinė versija pakeitimų egzistuoja ir taip pat į kitas kalbas nėra dokumentas išverstas ir netgi nežinau, ar visi kolegos sugebėjo su turiniu susipažinti, bet kokia atveju rytoj tai vyks pirmasis šešėlinių pranešėjų susitikimas. Šiaip jau džiaugiuosi ir noriu padėkoti už tai, kad dauguma kolegų atsižvelgia į mano prašymą ir nenukrypo nuo komisijos pasiūlymą. Priešingų atveju mes iki kadencijos pabaigos nesugebėsime baigti svarstyti šio klausimo, tačiau būtent mano frakcijos atstovai teikia kai kurios pakeitimus, pavyzdžiui, dėl medaus kilmės ženklinimo, prašau kolegų šios pakeitimus atsiimti, nes e, jeigu e, jau yra tam tikrų problemų dėl medaus kilmės ženklinimo, tai, tai reikėtų jas spręsti kitoje vietoje, o ne šitoje pagrindų e, direktyvoje. Šiaip jau e, pakankamai optimistiškai vertinu visus gauts pakeitimus, manau, kad tikrai galėsime susitarti dėl bendros pozicijos. Pavyzdžiui, sutarėme dėl to, kad e, taip pat ir kalbant apie rizikos valdymą ir rizikos viešuosius ryšius, reikėtų šioms ir tims taikyti e, didesnio geresnio skaidrumo reikalavimą, pavyzdžiui, įskelbti valstybėse narėse <clears throat> atitinkamą informaciją ir mums ją žinoti taip pat būtų naudinga. E, taip pat ir e, klausimas susijęs dėl ekspertų nominavimą į e, tarptautinės darbo grupės. Mes pasakome prieš komisijos pasiūlymą, pagal kurį valstybės narės privalėtų nominuoti savo kandidatus. Manau, kad e, visi nepritarėme šiam komisijos pasiūlymui dėl to, kad jis sukeltų didžiulę papildomą administracinę naštą ir finansinę naštą, jeigu visos 28 valstybės narės privalėtų skelbti atskirus konkursus tam, kad e, rastų e, kandidatus, kuriuos būtų galima nominuoti į E, maisto saugos agentūra. Ir visi manome, kad šis procesas e, būtų per daug sveitingas, kainuotų per nelik brangiai, reikia iškoti kitų sprendimų, tas pats pasakytina ir apie administracinės tarybos e, EFSOS struktūrą. Čia taip pat manau, kad sugebėsime sustarti dėl bendros pozicijos ir man priimtini kai kurių kolegų pasiūlymai dėl to, kad Europos parlamentas deleguotų į EFSOS administracinę tarybą du tikruosius narius ir du pakaitinius narius. Jau pradžioje minėjau, kad laiko parengti pranešimo projektą tikrai buvo skirta labai nedaug, todėl Iki nustatyto termino aš dar pateiksiu kai kurios papildomus pasiūlymus pakeitimų formą. Ir tą jau esu padariusi, tiesą sakant. Taip pat turime sustarti dėl to, kiek įvairių suinteresuotų subjektų atstovų e, turėtų dalyvauti administracijos tarybos veikloje. Nevyriausybinio organizacijos atstovų, tą tačiau aptarsime su šešienis priešėjais atskirai, e, kalbant apie poveikio vertinimo tyrimus. Dauguma laikosi nuomonių, kad tiek Europos parlamentas, tiek valstybės narės turėtų įgyti teisę užsakyti papildomus tyrimus. Man iš esmės dėl to problemų nekyla. Tačiau manau, kad tokiu atveju jau turėtume užtikrinti, kad atitinkamas sprendimas būtų patvirtintas kvalifikuota balsų dauguma tiek parlamente, tiek ministrų taryboje. Jeigu Sprendimas bus priimtas paprasta balsų dauguma, tai gali atsitikti taip, kad labai daug papildomų tyrimų bus užsakoma ir tokiu atveju kyla klausimas dėl tokio tyrimo prasmingumo ir pirmiausia dėl to, kas už juos turėtų mokėti. Skio klausimas, ar, tos, ar tie papildomi tyrimai, pavyzdžiui, glifosato atveju, E, būtų reikalingi, nes ten jau ir taip apie 17 tyrimų buvo užsakyta, 70 e, tyrimų buvo užsakyta ir atlikta. Čia manau, kad turime sustarti dėl e, svarbiausio principo susijusio su to, kas gali reikalauti atlikti papildomus tyrimus, tai yra parlamentas, valstybės narės ir dėl to reikia sustarti diskutuojant atitinkamai Dar vienas sunkumas kilo dėl to, kad e, turint omenyje, jeigu bet kokios institucijos galėtų pareikalauti atlikti papildomus tyrimus, sprendimas būtų priimamas e, paprastą balsų daugumą parlamente ir taryboje dėl to, tai e, žinoma pati procedūra taptų labai politizuota ir uh, užsitęstų pernelyg ilgai, siekiant uždelsti e, ir užkirsti kelią tokiu būdu leidimų išdavimui. Kai kurie kolegos pateikė pakeitimus dėl būtinybės užtikrinti Orguso konvencijos tolimesnį galiojimą. Ši konvencija reglamentuoja prieigą prie informacijos aplinkosaugos srityje. Jau anksčiau pristatinėdama prieš vasaros pertrauką savo pranešimą, aš e, užsiminiau apie Orguso konvenciją, minėjau, e, kad e, vienos aplinkosaugos srityje veikiančios NVO paskelbta publikacija įnešė nemažai sumaišties, e, e, ypač dėl maisto produktų pagrindų reglamento peržiūros būtinybės. Čia aš manau, kad e, jeigu dauguma kolegų mano, kad čia reikia patikslinti kai kurią informaciją, tai aš manau, kad tikrai tam neprieštaraučiau. Reikėtų tik sustarti dėl formos ir apimties, tačiau jeigu nuspręsime, dar papildomą pranešimą renkti, tai manau, kad e, reikėtų užtikrinti ir kad ir kitose srityse būtų laikomasi galiojančių teisės aktų. Nemažoje dalyje pakeitimų kalbama arba e, minima intelektinė nusavybė, e, Taigi net ir žmogus kai kurias nuostatas e, vis tiek e, nusaibės teisė, autorių gatinės teisės ir toliau lieka e, galioti. Tai, kad konsultacijose turėtų dalyvauti tik tie EFSO darbuotojai, kurie vėlesniuose procesuose neturėtų vertinti, neturėtų dalyvauti grėsmių vertinime, man dėl to irgi jokių problemų nekyla. Tačiau kita vertus, manau, kad e, reikalavimas suskelbti išsamei e, informaciją apie konsultacijų eigą tiesiog e, paverstų tą konsultacijų procesą šiek tiek absurdišku. Aš manau, kad visos mūsų pastangos turėtų būti naudingos smulkiam verslui, kad mažos vietinės įmonės suvoktų, kokiamis procedūromis vadovaujantis yra teikiamas paraiškos ir kad e, dėl e, kokiu nors e, procedūrinių priežasčių nežlugtų jų pastangos gauti atitinkamą paramą, o tai, kad tų konsultacijų turinys dar prieš prasidedant registracijos procedūrai turėtų būti viešai skelbiamas, man atrodo, sąlygotų e, mažutinių įmonių nenorą tokiuose konsultacijose paprasčiausiai dalyvauti, nes e, jeigu jau tokius pagalius į ratus kaišytume arba kaišysime smulkiam verslui, tai tik dar labiau pablogins jų konkurencinę padėtį konkuruojant su stambiaisiais koncernais. Na ir čia mes jau turime kalbėti apie vieną iš e, daugiausiai ginčių sukeliančių klausimų. Tai yra e, klausimas susijusi su e, komerciškais, komercinių požiūrių svarbios informacijos atskleidimu arba verslo informacijos atskleidimu. Aš jau prieš vasaros pertrauką pareiškiau tam tikras abejonės. Aš manau, kad jeigu paraiškos teikimo metu turės būti e, viešinamos, e, turės būti viešinamas konsultacijų turinys, tai atvers duris ir langus visame pasaulyje piratavimui plataus masto, e, nes bus galima remiantis konsultacijų turinio viešinimu e, ir e, kitą papildomą informaciją, susidaryti įspūdį apie būsimas tendencijas ir turint omenyje, kiek ilgai trunka leidimų išdavimo procedūros Europos Sąjungoje ir kitur pasaulyje, tai manau, kad trečiosios šalis pasinaudos e, to proceso lietumu ES ir parengs, pagamins atitinkamas, nukopijuos atitinkamas naujoves ir dar prieš mums pradant dėkti juos į ES rinką, kitur pasaulyje, jie jau bus pradėti e, gaminti ir pardavinėti, tai tik pablogins dar labiau konkurencinę situaciją, todėl savo prašymo projekte pasisakiau už tai, kad e, kitoms e, agentūroms EMA ir ECHA būtų perduoti įgaliojimai, nustatyti taisyklės dėl informacijos viešinimo ir dėl konsultacijų turinio viešinimo bei paraiškų e, viešinimo. Paraiškų turinio viešinimo. Taigi, skaitydami mano naujausius pakeitimus, aiškiai matysite, kad aš mėginau atsižvelgti į kolegų pasiūlymus, nes e, pirmiausia siūliau atsijimti kolegoms savo pakeitimus. Dabar siūlau užtikrinti prieigą prie informacijos tuo metu, kai EFSA e, bus paskelbusi savo uh, nuomonės projektą viešai. Tokiu būdu suinteresuotiems subjektams palik, paliekant atitinkamą laiką atkreipti dėmesį į tam tikrus informacijos trūkumus ar klaidas ir tik po to laikotarpio e, EFSA paskelbtų e, galutinę nuomonę EFSA ir dabar jau taip elgesi neprivaloma tvarka. Čia pavyzdžiui, kolomito, konstatacijos dėl kolomito e, taip ir vyko, kad pavyzdžiui, galutinė nuomonė buvo patvirtinta visiškai kitokia nei pirminis nuomonės projektas. Aš manau, kad tikrai uh, numatydami pakankamai ankstyvą informacijos viešinimo prievalę neturėtume. Uh, turime aiškiai suvokti, kad uh, numatydami ankstyvę informacijos viešinimo prievalę mes pakenktume ES įmonėms, verslui. Ir uh, todėl manau, kad būtent viešinti, skelbti tą informaciją reikia tik tai konsultacijų proceso pabaigoje, kuomet EFSA jau parengtų ir paskelbtų savo galutinės išvadas, galutinę nuomonę. Tiek norėjau pasakyti šiandien. Dėkoju už dėmesį. Ačiū poniai Cimer už išsamų pristatymą. Dabar steiksime žodį šešėlėms. Pranešėjams išklausysime jų nuomonės pons pats pirmasis. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū pranešėjai už tai, kad ji E, suformulavo pirminį teisės, performulavo pirminį teisės aktą, užtikrino daugiau skaidrumo ir geresnė autorizavimo sistema, kuri, aš manau, leis atlaikyti visą išorinį spaudimą. E, visa klaidinga praktika galės būti ištaisyta. E, mes turėtume Leiskit man pirmiausia išsakyti keletą pastabų. Leiskite, leiskime mokslininkams patikrinti duomenis, neprašant leidimų, kurie galėtų būti atmesti, jeigu tai yra vienintelis būdas um, suteikti rizikos vertinams mokslinės žinias, tai mes galime užtikrinti dermą apsaugą. Be aišku, bendrųjų teisės aktų. Uh, duomenų apsaugos teisės aktų nuostatos yra pakankamai geros, tačiau yra akivaizdžių skirtumų tarp Arkuso sutarties, pavyzdžiui, teisės aktų dėl augalų apsaugos produktų ir kitų klausimų, kurie nėra susiję su emisijomis ir aplinkos tarša. Tada Arkų sutarties išplėtimas leis sukurti, rasti tam tikrą teisinį atsakymą. Uh, konkurencingumo apsauga, autorinių teisų apsauga yra labai svarbus ir tai turi būti užtikrinta, bet e, ne sumažėjusio saugumo kaina. Racionalumas turi dominuoti, jokiamis aplinkybėmis neturėtumėm uh, eiti lik risikingų metodų. Man atrodo, kad turėdami deramą lankstumo lygį mes galėtumėm sukurti aktyvaus atskleidimo sistemą, kuri leistų visuomeniai parodyti riziką ir apsaugoti paraiškų tiekėjus nuo idėjų vagysčių, e, ką gali padaryti konkurentai komerciniams tikslams. Kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, BPP atveju, nėra pagrindo uždėlsti prieigą prie dokumentų vertinant riziką rizikos vertinimo labui. Mes turime užtikrinti, kad aktyvus atskleidimo naujoji sistema užtikri, užti, suteiks galimybės pateikti Europos rinką produktus, kurie reikalingi piliečiams. Mes m, mm, pritarsime procedūrai, kurią numato pranešėja. E, jis siūlo, kad paraiškos teikėjo pavardė, pavadinimas turėtų būti skelbiami labai anksti. E, dar prieš skelbiant nuomonės projektą. Mūsų nuomonė tai paliktų pakankamai laiko visuomenės kontroliai ir taip užtikrintume deramą pusiausvyrą. Tikiuosi, kad mes galėsime rasti gerų kompromisų tuo klausimu. Okay, thank you very much. Ačiū, ponas Peterle. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū pranešėjai už atas pranešimą. Jeigu galėtumėm viską patys e, nuspręsti, prašytume daugiau laiko, bet parlamento į laiko liko nebedaug. Greitai kadencija pasibaigs, todėl turime skubėti. Ryt iš ryto, kai pradėsime tikrasias dėrybės, turėtume nepamiršti, kad šis klausimas yra svarstomas tuo metu, kai EFSA patiria tam tikrą spaudimą. Kurį laiką jau e, tęsiasi e, diskusija parlamente apie glifosatą, jį vis kartojasi parlamente ir aš manau, kad e, tos diskusijos visiškai. Atsiprašau, tą diskusiją turėsime palikti nuo šalyje, svarsydami EFSOS klausimą, kad nesutrukdytume, kad glifosato klausimas nedominuotų. EFSA uh, yra viena iš institucijų įrodančių, kaip sėkmingai gali funkcionuoti ES, ištikrina maisto e, ir jo gamybos saugumą milijonam žmonių. Kai aš e, vaikystėj per vasaros atostogas važiuodavau į Ispaniją, visą laiką girdėdavau, kad negalima valgyti kiaušinių ir vištienos, nes gali būti salmonelėmis užkrėsti. EFSOS dėka dabar mes galime netgi ir e, minkštus kiaušinius visoje ES valgyti, nebijodami apsikrėsti. Mes <laughs> žinome, kad visoje ES beliko mažai maisto saugos problemų mm, visur, visose valstybėse narse. Pripažinkime, kad ES maisto saugos padėtis nebuvo tokia gera, kokia yra dabar niekada. Ši institucija apsaugo daugelį žmonių nuo lygų ir dabar mes galime ilgiau gyventi jos dėka. Vis tik turime pripažinti, kad dar padaryti reikia labai daug Ir vienas iš klausimų, kuriuos turime spręsti, yra skaidrumo klausimas, kur yra linija, kas yra skaidru ir kaip kas turėtų būti pristatyta visuomeniai. Mes jokių būdų neketiname piliečiams e, nuslėpti kokios informacijos apie maisto saugą. Anksti, jos gali kitos įmonės pavokti arba kitos e, pasaulio valstybės gali pagrobti. Uh, ir tada bus dar sunkiau vykdyti naujoves ar plėtoti maisto sektorių. Turime į diskusiją įtraukti ir aspektą, kad Europos maisto gamybos novatoriškumas mažėja, tuo tarpu kitose pasaulio dalyse didėja. Jeigu per daug reglamentuosime šią sritį, inovacijų karimas užtruks dar ilgiau ir dar daugiau įmonių susidurs su sunkumais ir galbūt jos net pasitrauks iš mūsų žemynų, galbūt tai bus naudinga kitiems, bet Europa pralaimės mes neturime dirbti tokią kryptimį. Turime pasirūpinti, kad pagrindiniai tikslai būtų įgyvendinti. Aš manau, kad ilgalaikėje diskusijoje apie MFF mes galėsime nuspręsti, kiek pinigų skirti EFSAI, nes mokslinių tyrimų nepriklausomybė yra labai svarbi ir mes turime užtikrinti, kad piliečiai pasitikėtų EFSOS moksliniais tyrimais turime jiems skirti daugiau pinigų, nes tai yra labai svarbus tikslas. Žvelgdamas į patiktus pakeitimus, aš tikiuosi, kad mes galėsime eiti teisingą kryptimį ir draugiškai. Pranešėja biuris statė savo įžanginės mintis, aš manau, mes jas galime tik išpuoselėti, rimtų problemų čia nebus. Vienas dalykas, kuris iškils per visas diskusijas, yra bandymas e, suorganizuoti objektyvę, faktišką diskusiją. Nes e, kai tik kalbam apie maistą, žmonės tampa labai abocingi. Aš tikiuosi, kad galėsime pasikliauti praktiniu darbu ir e, mokslininkai mus parems. Laukiu rydieno šešėlinių, šešėlinių pranešėjų susitikimo. Ačiū. Labai ačiū. Nors aš ir suabejojau Ar teisinga jums informacija sakė, kai buvote jau, jau nuolis apie Ispaniją ir kiaušinius? Ne, bet dabar bet kuriu atveju problema įsisprendė, sako pranešėjas. Toliau ponia Hazekamp. Ačiū. Pirmininkė, ačiū už kolegės Somer e, pristatytą išsamei pranešimą. Manau, kad e, pakeitimų skaičius taip pat labai e, aiškiai parodo, kad šis e, pranešimas yra pakankamai svarbus. Noriu atkreipti dėmesį į du aspektus. Pirmiausiai skaidrumą ir patikimumą noriu patikinti, palyginti tarpusavėje. <clears throat> Aš manau, kad e, bent jau minimalius standartus mes turime užtikrinti ir garantuoti. Aš e, neperskaičiau dar visiškai e, angliškos teksto versijos, tačiau ten minima žodis impact. Tikrai nereikia tvirtinti tokios naujos, e, tokio naujo maisto produktų reglamento, kuris e, neštų daugiau sumaišties vartotojams ir palengvintų gyvenimą gamintojams. Komisija savo dabartinių pasiūlymų siekia apginti gamintojų, o ne žmonių, gyvūnų ar aplinkosaugos interesus. Manau, kad reikia vadovautis uh, teisės į e, sveiką aplinką ir apskaitai žmonių sveikatą principų, kuris yra užfiksuotas taip pat ir Orguso konvencijoje bei Europinėse startėse, todėl komisija privalo šias teisės užtikrinti, o parlamentas privalo šias teisės nuolat ginti. Dar vienas pastebėjimas dėl tyrimų nepriklausomumo ir patikimumo. Labai e, svarbu, kad e, mokslininkai, nevyriausybinės organizacijos galėtų vertinti tokių tyrimų rezultatus nuo pat pradžių, o EFSA turėtų e, atsižvelgti į tos vertinimus savo pačios atliekamojo vertinimo procedūroje. Tikrai nepriimtina dabartinė padėtis, kuomet gamintojai yra visiškai atsakingi už e, maisto saugos tyrimus, nes mano nuomonė, e, tyrimus turi atlikti nepriklausomi vertintojai, mokslininkai, o finansuoti gamintojai. E, prisiminkime glifosato skandalą ir Monsanto dokumentus tie tyrimai buvo atliekami. Ponas Hauslingas toliau. Ačiū. Manau, kad šiandien jau buvo galima surenkti pirmąjį šešėlinių pranšėjų susitikimą, nes e, kitų salėje kaip ir nėra. Nenoriu dabar visų klausimų paminėti, tačiau komisija teikdama savo pasiūlymą rėmėsi piliečių iniciatyva dėl glifosato ir siekiu piliečių padidinti skaidrumą. Džiaugiuosi, kad visi sutarėme dėl to, e, kad e, būtina užtikrinti, jog toliau būtų laikomasi Orguso konvencijos nuostatų, taigi dėl jos tikrai jokių nuolaidų daryti neketiname. Mes savo pakeitimais, ponė Zomer, norime pagerinti skaidrumo situaciją, problemų mums kil dėl 39 komisijos siūlomo punkto, e, kurį, kurio nuostas įgyvendinus tikrai to e, viešumo atsirastų mažiau, nedaugiau. Tikrai dabar neturėtume leisti susidaryti tokiam įspūdžiui, kad mums svarbesni yra gamintojų interesai, o ne vartotojų interesai. Ir e, vis tik tai nuo to priklauso ir EFSA ateitis ir jeigu procesas e, sėkmingai nevyks nuo pat pradžių, tai bus galima išmesti į istorijos šiukšlyną. E, džiaugiuosi, kad ponė Somer e, atsižvelgia taip pat ir į kolegų mintis ir pasiūlymus. Dėl informacijos viešinimo mes tikrai e, negalime suprasti tokios pozicijos, kad tik taip pat pačia proceso pabaigoje informacija turėtų būti viešinama. Tikrai nereikėtų e, taip nepasitikėti diskusijos dalyviais. Nes alikščionės diskusijos pakankamai ženkliai pasistumėjo priekį, nepaisant pakankamai probleminės pozicijos, kurios nuo pat pradžių laikėsi EFSA. Taigi turime pirmiausiai sustarti dėl to, kas yra verslo paslaptis ir e, koks yra jų vertingumas. Taip sutinku, kad verslo paslaptis reikia saugoti, ypač nuo konkurentų iš, e, už ES ar už Europos ribų, tačiau šio klausimo reikia ieškoti kompromiso, taigi man šiuo atveju nėra priimtina nei komisijos, nei ponios Zomer pozicija. E, o dėl pačios e, EFSA pritariu pasiūlymui, kad administracijos taryboje turėtų dirbti du Europos parlamento atstovai ir procedūros taip pat turėtų vykti skaidriau, tačiau jeigu kai kuriuose institucijose, struktūrose posėdžiauja ne mokslininkai, o e, valstybės tarnautojai, tai nebūtinai prisėda prie šių struktūrų veiklos skaidrumo stiprinimo. Kalbant apie tyrimų, patikimumą, tai dėl jo taip pat reikės e, intensyviai diskutuoti, reikia atkreipti dėmesį į finansavimą. Komet yra atliekami papildomi tyrimai, tai kyla klausimas, kodėl neturėtų už šios tyrimus mokėti. Pavyzdžiui, mokesčių mokėtojai galbūt reikėtų įsteigti tinkamą fondą, į kurį mokesčius įmokas mokėtų gamintojai ir iš to fondo e, būtų e, finansuojami atitinkami moksliniai tyrimai. Aš tiesų nelabai įsivaizduoju, kad būtų galima tos tyrimus dabar finansuoti vien tik tai iš EFSA biudžeto. Ir būtent įsteigus tokį fondą būtų galima e, visuomeniai pakankamai įtikinamai paaiškinti taip pat ir tų tyrimo, tų tyrimų finansavimo aplinkybės ir subtilybės. Labai svarbu dar iki rinkimų baigti šį klausimą. Svarstyti, spręsti mes e, privalome tą padaryti tiek savo, tiek visuomenės labui. Ačiū. Dar penki kolegos susiregistravo kalbėti. Aš norėčiau prašyti nekalbėti per daug ilgai, nes laiko neužteks. Nustatysiu tam tikras lengsti kiekvienam kalbėtojui. Pirmiausia, ponė Ajūzo señora presidenta voy a tratar de ser <clears throat> muy breve. Eh, lo primero. Mm, Pirmininkė, aš kalbėsiu trumpai. Noriu pasakyti, kad pritariu apskritai ponios Somers pasiūlymui. Patirtis rodo, kad tikrai šį reglamentą reikėjo daug kruopšiau ir plačiau peržiūrėti, neapsiriboti vien tik tai skaidrumu. Todėl aš pateikiau ir papildomų pakeitimų, kurie nesusijęs su komisijos pasiūlymu, bet kurie mano vertinimu yra esminiai. Pirmiausia, turi būti nustatyta bendra procedūra. Nebuvo kilusi tokia krizė kaip E. coli protrukio, bet e, dėl biologinės situacijos valstybėse narėse reikia pagalvoti. Mes taip pat turime galvoti apie um, įspėjimų pranešimą ir visuomenės informavimą. Tai nėra įprastinės procedūros ir jos nepakankamai sutvarkytos. Reikėtų detalizuoti jas vadove. Aš manau, kad reikėtų patikslinti ir EFSA uždavinius, nes jis vykdo labai daug įvairių funkcijų, dauguma kurių nėra susiję su maisto sauga. Pavyzdžiui, nemažai dirba augalų apsaugos rytyje, užkirzdama kelią augalų lygoms, kurios gali persiduoti žmonėms. Yra tokių lygų, aišku, kuriomis, pavyzdžiui, serga pomidorai, bet žmogaus sveikatai jos poveikio neturi. Aš nemanau, kad EFSA turėtų savo išteklius naudoti tam, kad tirtų su sveikata susijusias problemas. Zavelas Azijosa, pavyzdžiui, nebūtina tikrinti ir nebūtinai e, viską tirti, E, afrikinis keulių maras, pavyzdžiui, jisai nesukelia problemų maisto saugai. Ispanų gamintojai parašė man laišką, kuriame sako, kad labai sunerime dėl afrikinio keulių maro plitimo ir e, vartotojai dažnai pateikiama neiški informacija, kuri tik sukelia jo galvoje sumaišti, nes kada e, yra tik paskelbiama, kad keulė susirgo afrikiniu keulio maru, tai iš karto krenta keulių, e, keulienos vartojimas, nes vartotojas automatiškai galvoja, kad tai gali padaryti neigiamą poveikį jo sveikatai. Toliau likučių ribos irgi kitas aktualus klausimas, bet mes turime dirbti taip ir EFSA turi dirbti taip, kad nekiltų panika tarp vartotojų. EFSA yra priskirta per nelik daug funkcijų, aš manau, kad dalį funkcijų, kurios nėra susijusios tiesiogiai su maisto sauga, reikėtų panaikinti. Toliau, ponė Dlei. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir aš dėkoju Renatai Zomer už atliktą darbą. E, tai bus labai naudinga mūsų piliečiams, nes jiems vis dažniau ir dažniau kyla klausimų apie jų lėkštės turinį. Todėl mes turėtume pasirūpinti, e, kad fitosanitarinių reikalavimų sistema būtų skaidri, suprantama ir vartotojui, ir gamintojui. Aš vis tik norėčiau prisiminti, kad ES kontrolės procedūra yra turbūt pažangiausia pasaulyje, kai kalbam apie fitosanitariją. Ir šis tekstas tik dar kartą E, šioje srityje įtvirtins Europos lyderystę ir aš su tuo pranešėjai sveikinu. Vis tik tai aš galiu uh, išsakyti e, šiek tiek minčių apie tai, kaip elgtis su trečiosiomis valstybėmis, kurios nesilaiko normų, kurias mes keliame sanitarijos aplinkosaugos rytyje. Todėl aš teigiau uh, E, pakeitimų, kurių tikslas apsaugoti ES piliečius. Mes turėtume pareikalauti, kad trečiųjų valstybių e, gamintojai, pasirašantis priekybos sutarčių ES, laikytųsi ES maisto saugos, sanitarijos ir aplinkos saugos reikalavimų, kad būtų užtikrinta mūsų bendrapiliečių sveikatos apsauga. Tai yra Europos bendrijos pagrindinis tikslas ir visi atitinkami reikalavimai šis rytyje turi būti tenkami. Grazie. Ačiū, toliau ponas Lavyja. Ačiū. Noriu padėkoti pranešėjai, kurie atliko didžiulį darbą. Galų galiai neperžiūrėjo visas, visus pakeitimus jų originalo kalba. Uh, Aš norėčiau dabar atkreipti jūsų dėmesį į vieną aspektą, kuris galėtų sukelti neigiamų pasiekmių. Ir norėčiau paminėti kelias produktų kategorijas, kurie iš ties, kuriais iš tiesų priekiaujama dešimtmečius ir dėl kurių niekada nekilo problemų. Nekilo problemų dėl tų produktų saugos. EFSA yra paskelbusi savo nuomonę dėl antrakernetų. Aš nelabai suprantu, kuo EFSA remiasi. Ji viską grindžia molekulių teoriją, bet yra daug ir sintetinių molekulių, kurios ekstrapoliuojamos su natūraliomis, bet to negalime daryti, nes tokiu būdu kyla rizika, kad nebus leidžiama prekiauti medžiagomis, kurios gamtoje natūraliai egzistuoja ir kurios buvo naudojamos metų metus. Ir mes turime, teikdami pakeitimus, užtikrinti, kad taip nenutiktų. Kitas dalykas. Komisijų, EFSA komisijų darbo skaidrumas. Aš tikiu, kad pranešėjai atkreipsi tai dėmesį. Na ir Erika, prašom. kadangi esu Europos liaudės partijos šešėlį pranešėja, noriu pritarti ponas Zomer pozicijai. Ši ekonomikos sritis bus labai svarbi ES e, ekonomikos ateičiai, todėl labai svarbu užtikrinti skaidrumą dabartinė situacija neleidžia e, sektoriui, jo atstovams pasitikėti teisėkuros institucijomis ir tai e, taip pat yra priežastis e, užsipulti ES ir jos invest, institucijas. Labai dažnai naujovėms trukdo įvairios biurokratinės kliūtis Ir e, todėl e, įvairios naujovės, taip pat ir šioje srityje daug greičiau e, dėgiamos JAV, Kinijoje ar kitur. <clears throat> Pavyzdžiui, dėl fibronilo būtų galima jį pateikti kaip pavyzdį ir apie tai, kad viešiai ryšiai ir grėsmių vertimas Europos Sąjungoje e, nėra visiškai išspręsti klausimai. Mokslinio tyrimų rezultatai turi būti viešai skelbiami tik tai proceso pabaigoje, jeigu tai bus padaroma anksčiau. Konkurentai ES gamintojų turės visas galimybės e, iš anksto gauti atitinkamą informaciją ir ją pasinaudoti e, savo komerciniais tikslais. E, pagrindų reglamentas turi Pirmiausia, nustatyti atitinkamą struktūrą, pirmiausia, nustatyti aiškias taisyklės dėl informacijos, kuri turi būti skelbiama viešai nedelsiant ir tos informacijos dalies, kuri turi būti skelbiama tik tai gavus galutinės EFSA e, išvadas. Šios du dalykus būtina e, procesą pradžioje vieno kito atskirti ir e, tą, manau, gali geriausiai padaryti EMA agentūra. Ačiū toliau, ponė Gerling. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu paklausti pranešėjus. Pranešėja pradinėme pranešimo variante labai aiškiai pasisako, kad rūksta poveikio vertinimų. Ir skaitant tą ataskaitą ir galvojant apie galimus pakeitimus, aš padariau išvadą, kad tikriausiai būtų pernelyg drastiška teikti pakeitimus dėl tokio kontroversiško a, dalyko todėl pagalvojau, kad reikėtų pritarti pranešėjos pasiūlymams. Bet atrodo, kad yra pateikta pakeitimų dėl skaidrumo, kurie labai stipriai pakeis tą poziciją, kurios norėtume laikytis. Ir todėl įdomu, ką galvoja pranešėja, ar bent tuos pakeitimus reikia palikti, arba bent jau reikia palikti mintis apie poveikio vertinimo stoką, nes visa tai susijęs su esminiais pakeitimais ir jeigu mes galvojame apie mažių, mažo, mažojo verslo apsaugą, tai reikia labai rimtai viską vertinti, nes sakysime, jeigu augalų apsaugos gaminiai, kurie daro minimalų poveikį ap aplinkai, mes negalėsime imtis kito dalyko. Pavyzdžiui, mums bus labai sunku apsaugoti pagal tuos kai kurios siūlomus pakeitimus intelektinės nuosavybės teisės. Ačiū. Jeigu niekas daugiau nenori pasisakyti, tada poniai, ponui Kenol suteiksiu žodį. Komisija, prašom. Ačiū, ponia pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams bei visiems parlamento nariams, kurie pasisakė dėl šio pasiūlymo. Jie atliko didžiulį darbą ir komisija pripažįsta, kad taip mes skubame. Mes per trumpesnį laiką pristatėme pasiūlymą, negu kad būtume to pageidavime. Bet aišku, reikia e, labai ryštingai veikti reaguojant į piliečių iniciatyvas. Ir mes todėl dėja neturėjome pakankamai laiko, kad galėtume atlikti išsamų poveikio vertinimą. Be to, mes turėjome galimybę keistis nuomonėmis dėl pasiūlymų ir kita vertus toks pasiūlymas, kokį mes teikiame, nereikalauja poveikio vertinimo. Dabar, ką galiu pasakyti? Jūs dirbate sunkiai, nemažai sunkiai dirbama ir taryboje. Ir dėrybos vyksta tarp valstybių narių labai sunkiai, bet pasiekta geros pažangos. O kalbant apie um, klausimus, kurie sukelia daugiausiai prieštaravimų, tai jie beveik sutampa ir taryboje, ir parlamente keliami tie patys klausimai. Daug yra kalbama apie uh, informaciją apie galimą riziką, apie tai, kaip pačios um, valstybės narės galėtų teikti EFSA kokius uh, pasiūlymus. Ir um, noriu dar kartą priminti, kad uh, šiuo metu ir parlamentui, ir tarybai yra pateikti kiti pasiūlymai, kurių dėka bus įmanoma šioje konkrečioje srityje padidinti skaidrumą. Dabar apskritai dėl informavimo apie riziką. Mes pripažįstame, kad tai yra labai svarbus bendros rizikos analizės vertinimo strategijos elementas. Rizikos vertinimas, rizikos valdymas yra du kertiniai, pamatiniai akmenės. Ir mes tą pripažįstame, kad tikriname, kiek teisės aktas atitinka naujausias sąlygas. Dar norime, noriu pasakyti, kad nebejotinai, kad e, reikėtų tobulinti informavimo apie riziką, grandinę visą, kaip tai yra daroma valstybėse narėse, kad nebūtų skelbiamos e, prieštaringos skirtingos nuomonės. Dar vienas dalykas, kurį ir kai kurie iš jūsų minėjote, tai ta rizika, kuri suteikia galimybę valstybėms narėms paskirti mokslininkus į komisijas ir tai gali daryti neigiamą poveikį komisijų nepriklausomumui. Taip, EFSA susiduria su tokiomis problemomis, bet kaip um, patirtais specialūs įgūdžiai ir tikrai reikia ekspertų EFSA. O tie ekspertai dirba ES institucijose, bet valstybės narės kuo toliau, tuo labiau nenori jų siūsti. Ta problema galima išspręsti dviejopai. Galima daugiau skirti, didesnį finansavimą skirti ekspertiniam darbui ir kita pareikalauti, kad valstybės narės paskirtų ekspertus, kad EFSA galėtų sukaupti daugiau ekspertinės patirties. Tačiau kita vertus, uh, EFSOS vykdantysis direktorius ir toliau vaidins pagrindinį vaidmenį, nu, apibrėždamas e, trūkstamas e, žinias ir apibrėždamas tų žinių spragas valstybėse narėse, bei nurodydamas, kaip reikia tas spragas užpildyti. Galiausiai noriu štai ką pasakyti. Svarbus dalykas yra EFSOS valdymas. EFSA tikrai nėra atsakinga už rizikos vertinimą ir susijusius dalykus. Tai yra funkcinė agentūra ir mes turime svarstyti strateginius biudžetinius klausimus, bet ne kalbėti apie riziką. Todėl galiu Jūs patikinti, kad siūlomos naujos struktūros negalės kištis į savarankišką ekspertų darbą. Ir mes tokį patį modelį siūlome visoms agentūroms. Pagal dabartinę struktūrą EFSA įsiskiria iš kitų agentūrų, todėl mes norėtume jos struktūrą suderinti su visų kitų ES struktūra. Dėl patikrinimo tyrimų. Mes manome, kad tai turėtų būti šimtiniai atvejai ir norėčiau atkreipti jūsų dėmesį tai, kad iš keliasdešimties tūkstančių uh, EFSOS atliktų rizikos vertinimų tik septyniais atvejais pasirodė, kad tikrai gali kilti rizika. Tada EFSA perdavė valstybėms narėms tęsti darbą. Todėl mes nemanome, kad rizikos vertinimas bus atliekamas dažnai. Ir taip pat mes manome, kad papildomas rizikos vertinimas suteiks didesnio tikrumo, nes Iš esmės, tai EFSA nėra atsakinga tirti riziką susijusi su kažkokiam naujom technologijom ar kitais. Bet, net, bet gali būti ir tokių atvejų, kai piliečiai pareikalaus papildomų garantijų ir tada reikės atlikti papildomą rizikos vertinimą. Ir aš įsivaizduoju, kad kai atsiranda baime visuomenėje, tai tada reikės daugiau pateikti informacijos ir ne tik valstybėms narėms, valstybėse narėse, bet taip pat ir jums, parlamente, kaip ir kitoms institucijoms. Kitas dalykas dėl duomenų apsaugos ir galimybės gauti dokumentų. Šiuo atveju noriu patikinti, kad mūsų pasiūly, mes nieko nesiūlome, kuri sumenkintų galiojančią Arhuso konvencijos nuostatas ar primo sprendimo nuostatas. Mes net e, surengėme specialų posėdį rugsėjo pradžioje, kad e, galėtume šios klausimus panalizuoti po paskelbto laiško. Mes analizavome tai su valstybėmis narėmis ir pakol kas esame pakankamai patenkinti tiek patys, uh, tiek ir teisininkų išvadose. Bet jeigu reikėtų labiau aiškių nuostatų, tai jūs minėjote ir 39 straipsnį, ir 41 straipsnį, tai mes mielai analizuosime galimas kitokias formuluotas, bet mes negalime užprogramuoti pasiūlymo idealioms sąlygoms. Dar vienas klausimas, kuris nuolatos iškyla, tai mažų ir vidutinių įmonių konkurencingumas. Komisija iš savo pusės tikrai yra pasirengusi užtikrinti maisto saugą, bet taip pat pasirengusi užtikrinti ir MVI konkurencingumą. Ir mes nemanome, kad tie du tikslai vienas kitam prieštarauja, jie kaip tik papildo vienas kitą. Mūsų maisto pramonės konkurencingumo pagrindas yra jo sauga ir kokybė, to maisto sauga ir kokybė. Ir a, a, e, todėl e, iki vis tik yra gaminama labai daug produktų, bet visame pasaulyje yra pasitikima ES pagaminto maisto kokybė ir sauga. Neseniai aš pats lankiausi seminare, kur mes be kitako svarstėme, uh, ir duomenas apie maistų pernešamas lygas ir kiek dėl to miršta žmonių. Europoje faktiškai tai nėra problema, nes mūsų maistas labai sungus, saugus. Saugus todėl, kad mes metame savo laiku didžiulius pinigus, investavome atitinkamas europinės struktūras, kurios padeda apsaugoti mus. Ir mes taip pat nemanome, kad tai, kas numatyta, kertasi su galimybė atlikti tyrimus. Mes nekartą su jumis apie tai kalbėjome. Komisija yra pasirengusi pasinaudoti visojais tyrimais, kai tik tai tie tyrimai atliekami E, atsiprašau, komisijos pertraukia pirmininkė, jūs turėtumėte e, baigti kalbėti, nes mes e, turime baigti posėdį ir dar paskutinį žodį turi pasakyti pranešėja. Gerai, pirmininkė. Paskutinis sakinys. Mes esame įsitikinę, kad duomenų apsaugos reikalavimai ir ypač teigiamas sąrašas leis įmonėms apsaugoti savo intelektinės nusavybės teises ir mes tikrai ketiname pateikti bendrąjį pasiūlymą, kuris užtikrins apskritai uh, skaidrumą ir padės mūsų piliečiams geriau pasi, daugiau pasitikėti mūsų maisto sauga, maisto pramonę o tai reiškia, kad ji e, turės e, didesnį konkurencingumą. Pone Zomer. Ačiū, pona pirmininkė, trumpai. Komisijos atstovas ir pone Gerling apie tai minėjo. E, komisija teigia, kad uh, poveikio vertinimo tyrimai būtų prabangos dalykas ir dėl to jie nebuvo atliekami, tai aš manau, kad toks teiginys yra visiškai nepriimtinas, komisija privalo atlikti poveikio įvertinimus ir e, yra prieimusi atitinkamus sprendimus taip pat ir savo struktūrų viduje. Taip, ponė Gerling, aš e, būčiau mielai e, siūliusi šį komisijos pasiūlymą visiškai atmesti dėl to, kad nebuvo atliktas poveikio įvertinimas. Problema yra ta, kad komisija likus labai nedaug laiko iki rinkimų šį pasiūlymą pristatė, mes jau visi beveik pradėjome dalyvauti rinkimų kampanijoje ir tai yra labai e, tinkama tema rinkimų kampanijai ir tai yra vienintelė priežastis, dėl kurios aš neteikiau pakeitimo pasiūlymo atmesti pirminį komisijos pasiūlymą. Komisija elgesi iš tiesų šiuo atveju netinkamai. Reikės dabar palaukti, e, ką nuspręs šešėliniai pranešėjai. Galiu prisiminti ir e, kitas e, komisijos e, siūlytas temas, e, kurios taip ir liko nebaigtas svarstyti iki kadencijos pabaigos. Gali taip atsitikti ir su šiuo klausimu. Ačiū. Šį posėdį baigiame, kitas posėdis vyks spalio 12 dieną.